Państwa, zaczynamy. Nie ma, rozumiem, uwag do porządku. Ponios ir ponai, pradėkime posėdį. Niekas turbūt nekomentuos darbo tvarkės. Taip pat pasakysiu, kad vertimą turime į smėgo kalbų ir posėdis transliuojamas internetu. Taigi, jeigu jokių komentarų nėra, galime taip pat patvirtinti ir ankstesnio posėdžio protokolą. Šiandieną džiaugiamės galėdami pasveikinti komisijos narį Hoganą, kuris yra atsakingas kaip tik už tą pačią sritį, už kurią atsakom ir mes. Ir kalbėsime apie nesažiningą komersinę praktiką verslo verslui sektorija. Beje, apie tai, kad yra tam tikrų problemiškų disbalansų maisto tiekimo grandinėje ir kad reikia didesnio skaidrumo šiame sektorija. Lapkričio 25 dieną Agri komitetas kartu su Imko komitetu rengė kaip tik e, nuomonę šią temą pagal 54 taisyklę. Nuomonė buvo patvirtinta. Tai buvo nuomonė dėl e, nesažiningos komersinės praktikos maisto tiekimo grandinėje. Pone Maginis buvo mūsų pranešėja. Ir tame dokumente mes raginame imtis teisėkuros sprendimu ir spręsti šią problemą. Toliau. 16 metų birželio 7 dieną buvo priimta rezoliucija parlamente. Parlamentas paragino komisiją pateikti pasiūlymų, kaip kovoti su nesažininga komercinė veikla, taip pat kaip užtikrinti sąžiningą atlygį ūkininkams užtikrinti geresnį pasirinkimą vartotojams bei skaidresnius verslo santykius su tiekėjais. Taip pat Žemės ūkio rinkų darbo grupė priėmė savo pranešimą praeisime atlakučio mėnesį ir paragino komisiją e, patobulinti pagrindų dokumentus ir labiau suderinti, e, draudži, suderinti tai, kokios praktikos yra draudžiamos, bei labiau suderinti verslo verslo sektorių galiušas taisyklės. Taip pat siūloma direktyva dėl nesažiningos veiklos maisto tikimo grandinėje. Komisija šį pasiūlymą yra jau pat, patvirtinusi ir štai šiandieną turime puikia galimybę priimti komisijos narį Hoganą mūsų posėdėje, kad pristatytų mums šį pasiūlymą šiame neįlinėme agri komiteto posėdėje. Taip pat bus laiko ir diskusijoms, bet iš karto tik žodį komisijos nariai. Dėkui, panė pirmininkė, ponės ir ponai. Žinoma, džiaugiuosi galėdamas šį rytą e, apsvarstyti e, šį klausimą apie nesažininkę prekybos praktiką maisto grandinėje. E, Žengėme labai svarbų žingsnį, siekdami patobulinti maisto grandinės funkcionavimą. Kelias buvo ilgas e, ir dabar, taip sakant, šio pasiūlymo paskelbimas e, reiškia e, šviesą tunelio gale. Šiandien mes parodome tai, ką ES reiškia apgindama ES piliečius. Mums atrodo, kad šis pasiūlymas atneša aiškę pridėtinę vertę Specialiai atvykau į e, jūsų komitetą šiandieną, nes jų, e, Europos parlamentas suvaidino labai svarbų vaidmenį, sprendžiant šią problemą per e, visą eilę metų, praktiškai 19 metų, paminėčiau ponės Deginis, pono De Castro ir kitų parengtas Europos parlamento nuomonės ir rezoliucijas. Ir tai susijęs su labai aiškiais įgaliojimais, kuriuos mes gavome iš Europos parlamento e, išspręsti šią problemą po parlamento balsavimo 2017 metais. Jūsų rezoliucija dėl e, nesažiningos praktikos, kuri buvo patvirtinta 17 metų birželio mėnesį, labai aiškiai apibrėžė e, problemas ir tolesnius žingsnius. Jūs esate demokratijos atspara ES ir todėl uh, Iš tikrųjų, e, daugelis iš jūsų e, rinkėjų apygardų, e, kuriams jūs atstovaujate, labai aiškiai pasisakė, kad šią problemą reikia spręsti. Nereikėtų užmiršti taip pat ir Slovakijos, pirmininkavusios ES nuveikto darbo. Mes e, pabandėme įvertinti e, ūkininkų vaidmenį e, maisto grandinėje ir parengėme tam tikras rekomendacijas, kurių pagrindų prasidėjo pradinis poveikio vertinimas. Ir tai, žinoma, atitinka tarp institucinį sustarimą dėl geresnio reglamentavimo. Mes sugebėjome įvardinti tam tikras konkrečias uh, nesažiningas prekybos praktikas. Mes žinome, kad e, tokios praktikos yra e, tarpusavę verslo praktikos, kurios e, dažniausiai yra primetamos vieno prekybos partnerio kitam. Maisto grandinė ypatingai pažeidžiama tokios praktikos dėl skirtingų dėrybinių galių. 18 metais parengta Apklausa parodė, kad didžiulė dalis apklaustųjų, virš 80 procentų, mano, kad e, ūkininkų padėtis yra ypatingai pažeidžiama šitame kontekste. Virš 96 e, procentų e, apklaustųjų konsultacijose taip pat pasisakė, kad reikia imtis e, europinės iniciatyvos šioje srityje. Žinoma, yra ir nacionalinių pastangų, čia reikėtų paminėti Ispanijos maisto grandinės įstatymą ir e, Junktinės karalystės nuostatas e, dėl e, maisto produktų arbitražo. Tačiau reikia padaryti išvadą, kad sprendimai priimti nacionaliniu lygiu nėra pakankami. Todėl reikia Europos lygių priimti sprendimus, e, sprendžiant šią problemą ir užtikrinant, kad ūkininkai ir vartotojai galėtų pasinaudoti sąžiningą prekybą. Pirmą kartą komisija teikia teisės akto projektą šioje srityje. Apie 19 metų e, tokio sprendimo buvo ieškota, o dabar mes e, jau konkrečias priemonės siūlome skirtas e, maisto grandiniai. Grandinė, žinoma, stipri tiek, kiek yra stipri jos silpniausia grandis. Todėl turime užtikrinti, kad ji veiktų, pradedant e, ūkininkais ir baigiant vartotojais. E, yra visa virtinė dalykų, kurie yra draudžiami šiame akte, tame tarpe uždėlsti mokėjimai už trumpo vartojimo prekes, pretenzijos dėl sugedusių ar neparduotų prekių ir kiti. Yra ir kitų e, praktikų, e, kurios e, turi būti reglamentuojamas susitarimais tarp dviejų verslo partnerių tame tarpe dėl neparduotų prekių, dėl to, ar e, tiekėjas turi mokėti už tai, kad jų e, tiekimas prekes e, mažmeninko yra reklamuojamas. Taip pat numatyta, kad bus įkurta priežiūros institucija. Nėra tikslo turėti teisės akto, jeigu negalima jo įgyvendinti. Taip pat numatytos proporcinės ir atgrasančios sankcijos. E, įgyvenimo institucija e, galės pradėti savo tyrimus arba savo iniciatyvą arba skundo pagrindu, o skundą teikiantys galės e, būti konfiden... anonimiški ir bus išlaikomas jų konfidencialumas. Žinoma, ne viena valstybė narė neturi e, išminties monopolio ir komisija kuria tam tikrą mechanizmą, kuris padės keistis pažangiausią praktiką. E, siūlomos priemonės papildo tas priemonės, kurios jau egzistuoja valstybėse narėse ir e, kurios papildo e, jau egzistuojančią maisto grandinės tiekimo iniciatyvą. Mūsų teikiamas pasiūlymas uh, yra paremtas e, išsamiu poveikio vertinimu ir bus šiandieną teikiamas e, dviems institucijams, kurios atsako už teisės aktų leidybą - tarybai ir Europos parlamentui. E, gamintojų pozicijos stiprinimas maisto grandinėje visada yra vienas iš mano prioritetų, aš tai pabrėžiau ir mane patvirtintant komisarų 2014 metais. E, dabar e, parlament, e, ūkininkai galės tvirčiau dėrėtis. Tai numatyta visame teisės aktų pakete ir šis pasiūlymas yra antras žingsnis tame pakete. Baigiant, ponė pirmininkė ir ponės ir ponai, reikia pasakyti, kad veiksminga maisto tiekimo grandinė privalo būti sąžininga. Visų pirma, sąžininga ūkininkams ir vartotojams. E, ūkininkai neturi nukentėti dėl savo silpnos e, dėrybinės pozicijos. E, šis dokumentas yra geras pagrindas tolesniam darbui šioje srityje ir aš tikiuosi, kad parlamentas, svarstydamas šį dokumentą, veiks kiek galint greičiau. Dėkui. Bardzo dziękujemy. Wyrazem tego są oklaski. Ačiū. Puiku, kad pasiūlymas pateiktas ir pirmas kalbėjęs dabar ponas Hoislingas, kadangi žaliųjų frakcija rengia seminarą kaip tik šiuo metu datos sutapo ir jis tiesiog turės palikti salę. Anksčiau tad kalbės pirmas. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, frakcija tą konferenciją jau kurį laiką buvo suplanavusi, o kvietimas e, į šį posėdį mus pasiekė vėliau. Tad džiugu, kad galiu kalbėti pirmas. Gerbiamas komisijos nary, dėkoju Jums už iniciatyvą, tikrai užtruko ją parengti ir jau praktiškai paskutinę minutę šios kadencijos jį pasirodo. Bet e, tai bent jau yra pradžia šiokia tokia. Tikrai jau pats laikas e, įgyvendinti tai, kas numatyta įvairiose veiksmuose, e, kovos su nesažininga prekybos praktika, bet man regisi problemos vienos bent jau tikrai neišspręsime, ką ir ponė Mėginė savo pranešime yra aptarusi. Tai yra dėl mažųjų įmonių pozicijos e, monopolių atžvilgių. Vokietijoje yra trys didieji subjektų operatoriai šios ryties maisto tiekimo grandinėje, e, su kuriais e, mažos įmonės turi reikalų ir čia kartelių teisę reikėtų prisiminti apskritai, kaip elgiame su jais, kaip apsaugoti tuos mažuosius e, verslininkus ar mažasis vidutinės įmonės. Taigi džiaugiuosi tuo, kas čia pasakyta, bet tikro proveržio čia tikėtis nereikėtų ir manau, kad reikės imtis dar papildomų priemonių. Ir ankstesniuose savo pranešimuose esame akcentavę tai, kad kaip tik dėl monopolių susidarimo ir turime tą situaciją, kai mažieji turi su jais taikstytis ir būtent tai lemia, kas atsiduria prekybos centrų lentynose. Ir iš tiesų nuolat keliamas klausimas dėl to, o kaip yra su praktiniu įgyvendinimu visų tų taisyklių ir ar tikrai jau čia viskas sutvarkyta, man dar kyla klausimų. Keturiolika regis ar, ar penkiolika aspektų čia naujų iškyla, kurie bus keičiami ir kuriais bus siekiama pokyčių, tas taip bet mes sieksime, kad e, pranešimo, ponios Meginės pranešimo tie siūlomi dalykai būtų įtraukiami. Ir tikrai dar ta disproporcija tikriausiai nebus išspręsta susidariusi dėl didžiųjų monopolių. Tad su konkurencijos klausimus kūruojančią komisijos narę dar reikėtų irgi pasikalbėti ir imtis veiksmų prieš monopolius. Taip, manau, kad šis pasiūlymas juda gerai kryptimi, tačiau vis tik kai kurias elementus dar reikia tikslinti. Pirmiausia, tai ta disbalansą lyginant su didžiosiomis įmonėmis. Pavyzdžiui, yra didieji gamintojai, kurie gali pateikti labai daug gaminių, gali daug, daug pasiūlymų pateikti dėrybų metu, o smulkiai gali pateikti, pažiūrėti, tik vieną gaminį. Ir matome, kad tai yra tokia disbalanso situacija. Taigi matome rinkos iškraipimą, kurį lemia vien pats e, gamintojų dydis. Lab, svarbu kalbėti ir apie šį klausimą per darybas. Kita problema labiau siejasi su pačiais gamintojais. Ir yra didžiuliai gamintojai. Talys, pažiūrėjau, yra tokia e, įmonė Prancūzijoje labai didelė, bet yra ir kitų didžiulių gamintojų. Ir jums taikomas kitos taisyklės. Vadinasi, kiti gamintojai nebegali dėrėtis realiomis sąlygomis, nes jie ne, negali dėrėtis dėl kainų tinkamai, nes kainas reguliuoja didėjai gamintojai. Vis tik Europoje reikia užtikrinti verslo aišku, tai skaidrumą. O dabar matome, kad kartais didėjai gamintojai pasislepia už tam tikrų nacionalinių teisės aktų, ir tais teisės aktais leidžia savo susikurti labai patogią dėminę poziciją. Dėkoju. Madame Holbuš. Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kommissar, uh, für. Pone Hoibuch, ačiū, pone pirmininkė, ačiū gerbiamam komisijos nariui už pasiūlymą. Irgi manau, kad pats laikas buvo jį pateikti. Ponas Bovė pateikė Laktalis įmonės pavyzdį. Ir iš ties nereiktų kalbėti vien apie tai, kas vyksta tarp e, prekybos atstovų ir gamintojų, bet taip pat prisiminkime ir ūkininkus ar pieninės. Čia galvočiau, pavyzdžiui, apie Arlą, e, įmonę Vokietijoje, pienininkystės įvairias bendrovės. Jos irgi turi nemažai galios rinkoje ir nekaip elgesi su mažesniais ūkininkais. Taip pat ar man dviejonių šiek tiek kyla dėl to, kad čia patiktas sąrašas nesažiningos priekybos praktikos e, pavyzdžių. Ir esu įsitikinusi, kad didieji koncernai savo teisininkus e, pajungs, paves jiems e, rasti kelių, kaip apeiti tas taisyklės. Tad kai vėliau taps įprasta kokia nors kitokia sažininga, nesažininga prekybos praktika, reikėtų palikti galimybę ir ją įtraukti į sąrašą, nes kol kas galbūt kai kas nėra e, vykdoma, dar nėra sugalvota. E, na ir Martinas Hoislingas jau kalbėjo apie tai, ar kėlė klausimą dėl to, ar apskritai galvojama konkurencijos e, teisę reformuoti mūsų, nes tas irgi būtų svarbu šiam kontekste. Komisijos narys dabar norėtų atsakyti, kadangi kai kas paliks salę netrukus. Noriu padėkoti e, už e, pastabas e, iš žaliųjų frakcijos pusės. E, Viskas, ką šiandieną pasakėte, atitinka ir tai, ką mes čia bandome padaryti teisės akte. Kalbame apie visus veikėjus e, maisto grandinėje, ne vien tik tai apie ūkininkus ir mažmenininkus. Ne tik apie jų tarpusavio santykius kalbame. Ir kaip čia buvo pasakyta, e, sąrašas, kurį mes teikiame, yra tik pasiūlymas ir e, įstatymų E, leidėjai e, turi e, prerogatyvą šį pasiūlymą tobulinti. Paskui, kaip jūs žinote, per tris metus galima peržiūrėti šį pasiūlymą, taigi jeigu bus pakeitimų ar pasiūlymų, tą galėsime padaryti. Tai atsakant ponui Pauvy ir kitiems, turiu pasakyti, kad pagrindinė problema yra, kad būtent ūkininkai, lygnant su kitais veikėjais e, grandinėje, yra silpniausia vieta. Buvo paminėta Prancūzijos įmonės e, situacija iš tikrųjų. E, Ta gali spre, galima spręsti per nacionalinę teisę, bet taip pat mes turime ir vadinamąjį omnibus pasiūlymų paketą, kur kalbame apie didesnės dėrybinės galės E, kalbama apie gamintojų organizacijas, pavyzdžiui. E, dabar turime iniciatyvą dėl nesažiningos prekybos praktikos e, ir šiais metais vėliau pateiksime ir daugiau pasiūlymų. Kalbant apie maisto ir žemės ūkio srity, mes taip pat kūrėme visą tinklą vadinamųjų stebėsnos institucijų ar observatorijų. Taigi, E, daug dalykų e, šiame pasiūlyme e, pozityviai yra atspindėta. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, Herr Panas Desa, ačiū, pane pirmininkė, dėkuoju ir komisijos nariui už pristatytą pasiūlymą, taip pat ačiū kolegai Meginės. Parengusiai pranešimą džiaugiuosi, kad šis pasiūlymas pasirodė ir dabar parlamento darbas bus e, imtis sparčiai tolesnių procedūrų. Aš taip pat manau, kad e, tam, kad pasiūlymas būtų veiksmingas, darytų kokią nors poveikį, reikia dar ir papildomai šitą įtraukti. Komisijos narys ir sakė, kad šios ryties pasiūlymas tai yra pirmas viso paketo Bet turiu pasakyti, nuo 2004 metų dirbu parlamente ir 2005 metais dėl tarp tinklinio ryšio mokesčių imta kalbėti ir tikrai dabar e, priimti įvairūs teisės aktai toje srityje. Ta nesažininga prekybos e, šioje srityje praktiką mes pažabojome ir tikrai pavyko nemažai uh, pasiekti. E, o šiame pasiūlyme atspindėta nemažai dalykų, kurių reikalavo ir aš e, dėl įvairių mokesčių. E, čia kalbama ir visko nevardinsiu, tiesiog paminėsiu, jog džiaugiuosi pasirodžiusiu pasiūlymu ir neseniai visai bendravau ir su kooperatyvais, su vairiais perdirbėjais ir beveik vienbalsiai yra kalbama apie tai, kaip juos praktiškai reketuoja didieji koncernai ir kaip jie bijo tiesiog jų. Todėl būtina yra ką nors daryti, sustiprinti ūkininkų, perdirbėjų pozicijas. Ir žinau vieną įmonę su milijardinėmis apyvartomis, kuri ir tai jaučiasi e, labai menkai, menka prieš didžiuosius koncernus, kurie sugeba daryti spaudimą net ir tokiai e, įmoniai. Taigi tikiuosi, gerbiamas komisijos nari, kad per šią kadenciją dar bus pasiekta rezultato. Žinau, kad komisija jums nebuvo lengva, kadangi ir konkurencija, kuruojanti komisijos narė, nėra labai sužavėta matyti šiuo pasiūlymu, bet, bet bent jau mūsų paramos galite tikėtis. Oui, merci, Monsieur le Président. Dėkoju, ponė pirmininkė, sako ponas Andriu. Pirmiausia, noriu padėkoti komisijos nariui už direktyvos pasiūlymą, taip pat už pasiūlymą pristatymą. Ir taip pat dėkojame už tai, kad šis dokumentas yra labai geras pagrindas tolesniam darbui. Sutinku. E, su to, kas buvo pasakyta, ne, ne, nebuvo dar laiko gerai tekstą visą perskaityti, tačiau be abejo, iniciatyva yra gera ir ją dar reikia tobulinti. Žinoma, maisto tikimo grandinė tikrai nėra nedidelė tema, tai yra sudėtinga didelė tema. Tai didelis darbas ir komisijai. Ir vienas svarbiausių dalykų yra užtikrinti, kad e, nacionalinės institucijos galėtų tikrinti ir užtikrinti tą, tos kontraktus, kurie sudaromi. Ir taip pat greitai vertinti tiesioginį, tiesioginį poveikį. O nesažininga prekybos praktika, kas yra tema, tai vis tik pasakytina, jo kol kas nematome veiksmų prieš tą e, platinimo tinklų konsolidavimas Europos lygių, kas taip pat yra problemiška. Tai kelia problemų visai maisto tikimo sistemai. Tad e, tai taip pat yra svarbi problema, kuris siejasi su šia tema ir ją reikia atkreipti dėmesį. Ir mums taip pat tenka pareiga imtis tiesiogros priemonių, kad apsaugotume ir, visų pirma, vartotojus, bet taip pat ir žemės ūkio veikėjus, žemdirbius. Kitas dalykas. Apie e, platinimo tinklų maržas vėlgi tai yra probleminis klausimas, nes matome, jog dabar būtent distribucijos tinklai tampa dominuojančių veikėjų grandinėje. Todėl reikia tinkamai apie tai, pavyzdžiui, informuoti vartotoje, kad būtų galima užtikrinti, jog būtų gerbiamas gamintojų darbas. Toliau buvo kalbama, jau buvo diskusijų apie interneto neutralumą, tad galbūt reikėtų kalbėti apie šių, šių uh, prekybos tinklų neutralumą platinant maisto produktus. Taip pat kova su nesąžininkas prekybos praktika e, turi būti išplėsta, nes tai yra itin svarbus dalykas žemės ūkio sektoriuje. Taigi štai kelios mintis, kaip būtų galima plėsti šį pasiūlymą, bet bet kokiu atveju už jį labai dėkoju. Dėkoju toliau McIntyre. Uh, uh, dėkoju pirmininkė. Labai džiaugiuosi komisijos pasiūlymu. Manau, kad tikrai labai svarbu stiprinti ūkininkų poziciją maisto tiekimo grandinėje. Ne visuomet jie gauna sąžiningų užmokestį, ne visuomet su jais gerai elgiamasi. Ir didžiųjų priekybos tinklų pozicija matoma tokia, kad jie pasima didžiąją pelno dalį ir jie laimi. Žinoma, nepamirškime, kad juk jie neuždirbtų jokio pelno, jeigu gamintojai negamintų žaliavos. Komisinari, jūs minėjote arbitrus ir manau, kad tai yra geras e, pavyzdys, kur buvo padaryta pažangos. Ir e, kaip tik štai turiu tą ataskaitą, kurią jūs minėjote. Tai buvo paskutinė ataskaita, kuri buvo paskelbta, būtent to arbitrų, apie kurias kalbėjote. E, ir ten aptarta situacija, kai Kristin e, ėmėsi šio, šios funkcijos. Taigi matėme, jog kartais, pavyzdžiui, ūkininkai turėdavo brangiai labai pirkti pakuotės iš, iš, iš didžiųjų parduotuvių ir tas, už tas pakuotės mokėdavo labai brangiai. Vienas turbūt pačių blogiausių pavyzdžių beje yra turbūt, kad jeigu vartotojai pasiskundžia dėl produkto, tai tuomet, e, tai tuomet e, baudžiamas gamintojas. Tačiau taip pat kartais jie būdavo nu, baudžiami, net ir tuomet, jeigu lai, laiškė vartotojai pašydavo, kad jie buvo patenkinti kažkokiu gaminiu. Taigi tiesiog buvo reaguojama automatiškai į laišką ir gamintojai, žemės ūkininkai, bijodavo gauti net ir pagirdžius laiškus. Na, o kas džiugina? E, tai, kad skundų skaičius, matome, jog tikrai vis mažėja kasmet. Ir visokios problemos, kaip pavyzdžiui, reklaminių darbų per didelės kainos, skundai dėl to labai sumažėjo ir netgi išnyko. Taigi galime pasidžiaugti tokiomis tendencijomis. Ir taip pat beje, manau, kad Agriko komitetas turi e, užimti lyderiaujančią poziciją svarstant šį dokumentą, nes čia remiamas 400 straipsnių. Dėkoju. Pone Milė, ponė pirmininkė, dėkoju, ačiū ir komisijos nariui. Džiugu, kad e, čia pasiūlyta direktyva, o ne reglamentas, nes manau, kad tai yra tinkamas uh, E, reglamentavimo būdas, e, kad valstybės narės gali rinktis, kaip įgyvendinti tos direktyvos įvairius e, momentus. Aišku, ir kartelių teisė galioja ir taikoma, bet bent jau Vokietijoje jau išsemtos visos tikriausiai galimybės šios srities ir iki šiol labiausiai čia būdavo akcentuojamos vartotojų teisės labiau, o ne e, tiekimo grandinės e, dalyviai. Taigi labai puiku, kad e, turime dabar šį pasiūlymą ir tas 30 dienų laikotarpis terminas numatytas, kiti dalykai. Bet ko pasigendu, tai ponios Meginės pranešimo kai kurių e, siūlymų, aš buvau ko pranešėję ir dirbau su jie kartu ties tuo. Iš tikrųjų, reiktų pagalvoti ir apie tai, ar ūkininkai jau gali išnaudoti e, esamas galimybės pagal pagal bendrosios rinkos e, reglamentą, bet e, tinkamų poslinkių jau yra padaryta ir galime džiaugtis tuo ir tikėtis, kad ūkininkų pozicijos pagerės, vartotojai ES labiausiai išloš iš to, jeigu išlaikysime, išsaugosime tuos ir mažosius gamintojus ir gamintojų vairovę. Eh. Dėkoju už pateiktus pasiūlymus, sako ponas Flanagan. Sulaukėme geros naujienos, bet daug kas sako, kad eh, visos problemos slepiasi detalėse. Tačiau šiaip ir taip, gera pradžia. Vienas dalykas aiškus. Jeigu norime, kad žmonės toliau ūkininkautų, reikia situaciją keisti. Reikia, kad jie gautų tinkamą kainą už savo produkciją. Per pastarosias 24 valandas, e, kalbant apie subsidijų sąžiningą paskirstimą, taip pat girdžiu teigiamų naujienų, girdžiu, e, kad ketinama jau atsilyginti už vieš, viešąjį gėrį. Taigi e, tai padės žmonėms išlikti ūkininkais. Taigi e, sutarčių e, vienašališkas keitimas, uždėlsti mokėjimai e, yra sunki našta ūkininkams. Kol kas e, Dovydas čia kovoja su galijotu. E, Ir man atrodo, kad e, šiuo atveju, atveju e, šiuo dokumentu mes Davidui suteikėme galimybę panaudoti, kad ir nedidelį, bet akmenį kovojant su galijotu. E, tačiau reiktų užduoti klausimą, kodėl pasirinkome būtent tokį mechanizmą, kodėl konkrečiai pasirinkome direktyvą, o ne reglamentą kaip teisės aktą. Pona Müller e, kalbėjo apie tai, kad gal nacionalinių lygmenių kai kurios dalykus verčiau būtų daryti. E, Anksčiau jūs paminėjote, kad e, teisės aktai, fragmentuoti teisės aktai, kurie egzistuoja, nėra veiksmingi ir tai kelia klausimą, o kodėl pasirinkta direktyva, o ne reglamentas. Norėčiau suprasti logiką tokio sprendimo. Na, bet kol kas padirbėta neblogai. Dėkui. Well, thank you for agreeing with me at last. Thank you very much and uh, You'll be noticing the smiles around the room. Ponas Agniu, dėkoju. Jūs turbūt e, supratote e, iš e, šypsenų mūsų salėje, kad ponas Flanaganas ką tik pasakė komisijos nariui komplimentą. Buvo paminėta maisto produktų kodekso Junktinėje karalystėje problema, apie tai kalbėjo mano kolegė. E, man kyla klausimas, ar šis dokumentas nepakenks tam kodeksui. Taip, įvyks breksitas, bet bus tam tikras pereinamasis laikotarpis, kol galios ES teisės aktai. Ir aš e, įsivaizduoju, kad e, žmonės, kurie dirba su tuo produktų kodeksu, nuspręs, kad reikia palūkėti, kol įsigalios ES teisės aktas. Aš norėjau paklausti apie e, sankcijų galimybės. Kaip tuos prekybos centrus bausime? Ar reikės kreiptis į Europos Teisingumo teismą, kur bylos metų metais užtrunka ir niekas nesikeičia? Visada, aišku, iškyla ir dilema dėl to, ar nenukentės vartotojai, ar neteks jiems brangiau mokėti prekybos centruose. Jungtinėje karalystėje dar viena problema kyla dėl e, privalomų e, darbuotojų pensijų sistemų, kai darbdaviai privalomai turi užtikrinti e, įmokas į tokias pensijas ir prekybos centrai bando pasiekti, kad tos išmokos ar išlaidos pensijoms būtų subsidijuojamos vartotojų sąskaita. Toliau. E, atsiranda galimybės, kai kainų e, augimas e, prekybos centruose e, nevienodai atsiliepia tiems ūkininkams, kurie e, ūkininkauja smulkiame ūkėje ir tiems, kurie turi stambesnį ūkį. Ponas Loizo. Dėkoju, ponė pirmininkė ir ponė komisijos nary. Be abejo, reikimtis priemonių, kurios padėtų apsiginti ūkininkams nuo tų didžiųjų struktūrų, kurios labai jos spaudžia. Suprantama, kad norima pateikti vartotojui kuo pigesnės prekes, tačiau patys vartotojai vis tik yra nusiteikę ir gali mokėti daugiau už gaminius, jeigu paskui tai bus sažiningiau padalinta su gamintojams. Būtent todėl atsiranda nauja tendencija, kad kartais e, yra pašalinamas tas tarpininkas. Bendrauja vartotojai tiesiogiai su gamintojais, tačiau tai kelia problemų dėl to, kad kyla problemų dėl investicijų trūkumo. matome, kad vis tik yra tam tikro dviejdiškumo, todėl kad kai kurios praktikos, kurios čia vadinamos nesažiningomis, vis tik nėra vadinamos nesažiningomis kitose, kitose mūsų partnerės šalyse. Pavyzdžiui, Mercosur visai kitaip vertina nesažininkos prekybos praktikas. Taigi reikėtų stabdyti dėrybą su Mercosur. Nes tos dėrybos kelia pavojų mūsų žemės ūkiui ir maisto saugai. Dėkuoju. Bardzo proszę w tej chwili pan komisarz odniesie się do państwa wypowiedzi. Thank you very much uh, to all of the Dėkuoju visiems koordinatoriams, kurie savo pirminius požiūrius išsakė. Panas Desis visai teisus. E, nelengva buvo šį pasiūlymą komisijoje patvirtinti. Jūs užsiminėte apie tai, kad ne visi komisijos nariai į šį klausimą žiūri taip pat. E, ir žinoma, e, dėrybinių galių problema ir konkurencijos dalykai e, kartais susikerta, tačiau eventualiai mes e, sutarėme dėl to, ką reikia daryti. Mes e, susitelkėme būtent ties maisto produktais, pasiremdami tais sutarties straipsniais, kurie aiškiai yra skirti žemės ūkiui. E, Na ir, e, kaip ir visada, komisija turi padaryti visą, kas įmanoma, būtent taip elgdamasi. E, keletas konkrečių pastabų. E, šis pasiūlymas yra dėl nesažningos prekybos praktikų. Aš žinau, kad galima ginčytis dėl taikymos ryties. Augimo generalinis direktoratas galbūt kelia kitas galimybės. Taigi iš vienos pusės e, mes matome ūkininkus ir e, VMI ir iš kitos pusės e, didžiuosius mažmeninkus. Tai patenka į taikymo sritį, taip pat į taikymo sritį patenka ir tarptautinės įmonės. Dėkuoju poniai McIntyre už tai, kad pastalino savo patirtimi, sprendžiant nesažiningos prekybos praktikas problemas ir e, maisto produktų kodekso e, paminėjimą Junktinėje karalystėje. Iš tikrųjų, e, būtų pravartu gauti to maisto produktų kodekso arbitro ataskaitą, kurią jūs paminėjote, metinė ataskaita Mes, aš paminėjau dvi konkrečias e, šalis e, šio pasiūlymo e, kontekste, todėl ačiū Jums ir už Jūsų pastabas. Toliau panas Langanas ir, ir panas Agnių klausė, kodėl pasirinkta direktyva, o ne reglamentas. Aš į šį pasiūlymą žiūriu kaip į papildymą to, kas vyksta valstybėse narėse ir taip pat kaip papildymą e, tiekimo grandinės iniciatyvai. Reikalas tas, kad e, jeigu kalbame apie direktyvą, tai tenai e, labiau akcentuojamas subsidiarumo principas. E, kai kurias valstybės narės nemažai pažengusios šioje srityje mes nenorėjome padaryti neigiamą poveikio tam siekdami geresnės pusiausvėros. Būtent taip ir buvo nuspręsta. Aš minėjau, kad e, e, e, tai, kas surašyta omnibus teisės aktų pasiūlyme, turi būti plačiau komunikuojama. Reikia mm, taip pat paminėti, kad pokyčiai yra palaipsniai. Omnibus pakete mes stipriname ūkininkų pozicijas, dabar perėjome prie e, šios problemos, o toliau dirbsime su rinkos skaidrumo problema. Bet aš sutinku, kad ūkininkams reikia, ūkininkus geriau reikia informuoti apie priimtus teisės dokumentus. Na, o ponui e, Flanaganui aš galiu tik tiek pasakyti, baisiai džiaugiuosi, kad pagaliau jų, susilaukiau jūsų paramos. Uh, E, ne, ne, nemažai užtruko, 3,5 metų, bet kągi, e, jau beveik 4. Panas Agnių e, paminėjo labai svarbų klausimą dėl baudų ir įgyvendinimo. Nebus jokios prasmės šio e, teisės akto, jeigu nebus tinkamo įgyvendinimo ir e, kiekvienoje valstybėje narėje teks pasirūpinti, kad teisės aktas tinkamai įgyvendinamas, e, kiekvienais metais reikės atitinkamų priežiūros institucijų susitikimo, kad galima būtų koordinuotai apsispręsti dėl įgyvendinimo, dėl, dėl baudų, dėl uh, geriausias praktikos e, kiekvienoje valstybėje narėje ir pasikeitimo to. Manau, kad e, sutiksite, e, kad subsidiarumo principas atsižvelgiant į dabartinius mechanizmus valstybėse narėse yra svarbus. Mes norime papildyti tai, kas ten daroma. Ir e, kai kalbama apie nuobaudas ir e, baudas, kaip kad jūs kalbėjote, e, tai jos turi prasmės. Jūs paminėjote gerų pavyzdžių iš maisto produktų kodeksą Junktinėje karalystėje. Tuo galima pasimokyti. Kalbant apie vartotojus. E, labai dažnai žmonės, kurie nenori, kad kažko būtų imtasi, kovojant su nesažininga prekybos praktika, mini vartotojus. E, bet e, reikia pasakyti, kad jeigu pažvelgsime į visus ankstesnius mūsų žingsnius šitoje srityje, jie neprivedė prie aukštesnių vartotojų kainų. Taigi vartotojų asociacijos E, ko gero e, nepradės e, agituoti prieš šį dokumentą. Mūsų dokumentas sukuria sal, vienodą sąlygą visiems bendroje rinkoje, kaip ir kai kurie kiti teisės aktai europinių mastų. E, ponas Lizu taip pat klausė apie vartotojų teisės, e, kaip jie bus paveikti šio teisės aktų. E, Viešasias konsultacijas ir poveikio vertinimas aiškiai rodo, kad kainų pakilimo nebus. O dėl klausimo dėl Merkosūro turiu pasakyti, kad atidėčiau jį kitam kartui. Nas po półtorej minuty prosimy wystąpienie. Dabar pusantros minutės. Kiekvienam iš būsimų kalbėjimų, kalbėtojų pirmiausiai ponas De Castro. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū ir jums, gerbiamas komisijos nariai. Manau, kad e, čia dėl įvairių dalykų pasiektas neblogas rezultatas. E, visų pirma, pasirinkta tinkama teisinė procedūros forma ir pasakyta visiškai teisingai pagrįsta, jog šis komitetas atsakingas. Norėjo ir kiti komitetai šios teisės griežtis, tačiau džiaugiuosi, kad Žemės ūkio reikalų komitetui ši teisė buvo suteikta. Ir reikia pasakyti, kad e, džiugu, jog yra pasiremta darbo grupės ankstesnės e, nuveiktais darbais. E, mes ir su generaliniais direktoratais įvairiais e, kalbėjomės ir visiškai to nevengėme. Taip pat susitikom su konkurencijos klausimus kūruojančiais e, pareigūnais. E, ir manau, kad dabar jau prielaidos sudarytos tinkamos ar pagrindas dirbti toliau. Pone Meginės įvairius argumentus minėjo taip pat jau ir savo pranešime dėl to, kaip reikėtų elgtis su tiekimo grandinės ūkio subjektais yra skirtingose valstybėse narėse skirtingi teisės aktai priimti, skirtingos tvarkos Ispanijoje ar kitur yra labai pagirtina praktika taikoma, galima ir ją pasiremti, bet bent jau minimalius standartus dabar, kaip ir sakėte, numatysime, nes čia svarbiausia yra būtent tai. Ir tai gali lemti, kad valstybės narės e, dar daugiau dėmesio kreips ir mėgins spręsti susidariusias problemas. Iš tiesų, jos mums žinomos jau seniai, darbo grupė jas identifi identifikavo jau prieš kurį laiką, taigi dabar reikia pagalvoti apie tai, kaip konkrečiai vieną ar kitą problemą būtų galima spręsti. Sutinku su ponė Meginės ir su kitais kalbėtojais dėl to, kaip svarbu dabar pasiekus šį antrąjį etapą omnibuso teisės aktų kontekste pasistengti išspręsti tos konkurencijos iškraipimus, juos tiesiog pašalinti, dėl ko labai nukenčia mažieji ūkininkai, mažieji gamintojai, taigi ir vadinamieji private labels. E, labai džiugu, kad įtraukti į pasiūlymo apriepti tie tokie mm, prekės ženklai e, pačių prekybininkų. Tikrai labai daug žalos pridaro, iškreipia situaciją, nes tuomet tarsi ir gamintojas, ir, ir prekiautojas, pardavėjas yra tas pats. Taigi džiaugiuosi komisijos nariai, kad imamas iš šių visų dalykų ir sveikinu jūs dėl to. Dabar ponė Meginės. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, atmosfera šioje salėje tikrai labai puikiai atspindi e, situacijos esmę. Mes tikrai labai džiaugiamės e, šiuo pasiūlymu. E, Jau seniai laukiame, mano kolega Mišelis Danta negalėjo dalyvauti posėdyje, bet irgi noriu Jūs pasveikinti su šiuo pasiūlymu. Tai yra pirmasis žingsnis teisinga linkme ir parlamentas padarys viską, kad būtų pasiekta mūsų trokštamų rezultatų. Aš mm, nekalbėsiu apie detalės, nesileisiu į smulkmenas, nes tiesiog labai svarbi diena šiandien ir tikiuosi, kad visi tą suvokia, nes labai daug užtruko uh, daug jėgų reikėjo tam atiduoti, kad įtikintumėm tokio teisės akto svarbą. E, tarkime, užeini prekybos centrą, vartotojai atrodo visko yra, viskas gražu, e, visko daug, e, atrodo viskas gerai. Tačiau tie ūkio subjektai, kurie neturi tiek darybinės galios, kurie neturi tiek pasirinkimo, tikrai labai kenčia Ir mes vis dėlto suinteresuoti tuo, kad vartotojai, vartotojus pasiektų švieži, kokybiški maisto produktai ir tas būtų daroma nuolat ir kad būtų ta įvairovė užtikrinta. Aš, jeigu leisite, gal per tas likusias 30 sekundžių dar užsiminsiu apie kitą aspektą. Tai yra esminis lūžio taškas dėl bendrosios e, rinkos organizavimo ir, ir biudžeto lėšų skirimo jam yra e, jaučiamas spaudimas, e, ūkininkai tikrai sunerime gana, yra tikrai nemažai tokių, kurie galvoja apie tolesnį savo išlikimą ir čia Airijos spaudoje šią savaitę pasirodė tokia istorija apie tai, kad e, kasmet ES išnaikina, leidžia nukraujuoti tūkstančiui um, ūkininkų. Ir tiesiog iš tiesų net žūsta ūkininkai e, dėl labai įvairių dalykų E, dėl patiriamo spaudimo, kurio nebe sugeba atlaikyti. Taigi galvokime apie kiekvieną iš mūsų ir ypatingai apie ūkininkus, kadangi dabar situacija tikrai nėra sažininga. Thank you, Chair. Thank you. And dear Commissioner, uh, I'd like to thank you and the Commission. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū komisijos e, nariui už tikrai labai svarbios direktyvos pasiūlymą. Tikrai metas pažaboti nesažiningos prekybos praktiką maisto tiekimo grandinėje. Ne tik mūsų parlamentas, taip pat ir nacionaliniai parlamentai jau seniai laukia pasirodant tokio pasiūlymo. Manau, kad e, reikia imtis veiksmų jau dabar, kaip tik ir peržiūrint bendrąją žemės ūkio politiką. Biudžetas bus mažinamas šiais ryčiai ir tai tikrai turės e, tiesiognio poveikio ūkininkams. O šiuo pasiūlymu bus e, sukurta papildomos naudos e, mums visiems. Norėčiau pabrėžti, kad ES teisės aktai yra užtektinai lankstus, kad būtų galima įvairias priemonės konkrečiai, konkrečiai valstybei nariai pritaikyti. Pavyzdžiui, Suomijoje um, yra kiek kitokia gal situacija mažmenininkai sudaro 85 procentus e, rinkos e, dalies. Taigi reikia įvairias priemonės pritaikyti ir džiugu, kad ta galimybė palikta. Norėtųsi dar paklausti jūsų, gerbiamas komisijos nariai, kaip galvojate užtikrinti ir pagerinti skaidrumą maisto tiekimo grandinėje, gyvendinant šią direktyvą? Posau Kaputo. Grazie, grazie. Grazie Presidente. Eh, io eh, innanzitutto voglio. Ponas Kaputo dar. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau visų pirma padėkoti komisijos nariui Hoganui už pasiūlymą, kuriuo pagerinama bus e, ūkininkų pozicija maisto tiekimo grandinėje, numatyti numatytos mokėjimo prievolės dėl gendančių produktų ar e, nuostatos dėl vienašališkai kečiamų sutarties sąlygų. Valstybės narės turės nurodyti įstaigas atsakingas už įgyvendinimą direktyvos nuostatų ir norėtųsi, kad tas būtų padaryta kiek įmanoma greičiau. Nes Italijoje paskaičiuota, kad iš vieno euro išleisto už maisto produktą tik 15 euro centų pasiekia patį ūkininką ar gamintoją. Visa kita sudaro pardavimo. E, Nusigrėbiamą dalį. Taigi reikia būtinai pažaboti nesažiningą prekybos praktiką, kadangi svorio centrai būtent tokie susidarė, didieji pramonės atstovai turi didelę darybinę galę. 2017 praėjusiu metu Liepos mėnesį aš atkreipiau dėmesį į tokio pasiūlymo svarbą ir sakiau, kad būtinai reikia sukurti sažiningas konkurencijos sąlygas ir didinti informuotumą įvairių subjektų bei kurti mechanizmus tos informacijos klaidos. Turime pasirūpinti tuo, kad būtų pripažįstama, prapaž, pripažįstama ūkininkų kuriama e, nauda vertėtoje maisto tiekimo grandinėje, taigi ir asociacijų vaidmuo. E, ir akcentuotinas. E, taip pat džiugu, kad yra galimybė numatyta teikti skundus anonimiškai, neminint konkrečios įmonės, bet per ūkininkų kokį nors asociaciją. Tas yra labai geras dalykas. Tai dėkui Jums už šį pasiūlymą. Bueno, es un día importante hoy. Yo... Dėkoju, ponė pirmininkė. Sako, ponė Aguilera Garcia. Ši diena yra labai svarbi. Apie šią klausimus esame jau labai daug kalbėję. Ir vis keitėsi komisijos nariai, tačiau niekas taip ir nepateikė pasiūlymų šioje srityje. Tad labai sutinku su ponė Maginės. Dabar gal ir nelaikas svarstyti, gilintis į detalės per daug. Svarbiausia yra tai, kad bus šios įtie direktyva. Ir suprantu, kad tai nėra lengva. Taigi tikrai nuoširdžiai sveikinu. Be abejo, reikia padaryti dar labai daug, tačiau tikrai jau turime vilties šaltinį. Na, man būtų labiau patikė reglamentas, bet direktyva taip pat labai gerai ir daug geriau negu mes tikėjomės. Noriu užduoti klausimą. Pirmiausia, MVI. Tai, ką siūlote, nėra blogai, tačiau kila klausimas, kodėl tiek daug dėmesio tam skiriama. Na taip, mintis neblogai ir jie sudaro daugumą, bet nepamirškim, kad lieka ir kitų itin svarbių klausimų ryšiai su vartotojais, nuostoliai parduodant, yra įvairių taip pat ir teisingumo teismo sprendimų, kuris su šias įtim siejasi. Ir kitas svarbus dalykas yra didėjai platinimo tinklai. Jie vis tik yra dauguma ir jie piknudžiavo savo gale. Tačiau greta jų taip pat stovi ir didžioji stambioji pramonė. Jau buvo paminėti kai kurie gamintojai. Ir jie taip pat primeta savo kainą. Laktalis buvo paminėta prancūzijos įmonė. Jie labai paveikia tai, kokios kainos yra mokamos žemdirbėms. Taigi manau, kad tikrai pavydėjome gerai kryptimi, kad imtume spręsti realias žemės ūkininkų problemas. Problemos yra realios, tačiau nepamirškime, kad stambusis verslas, stambioji pramonė, jie daro didžiulį spaudimą ir apie tai reikia kalbėti. Taigi dar kartą sveikinu ir dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė, sako, sako ponė Herans Garcija. Kaip jau kalbėjo kiti kolegos, tikrai reikia pasveikinti komisijos narį. Dešimtmečius kalbėta buvo apie tokį dokumentą, tad komitetas šiandien turėtų švesti. Labai tuo džiaugiamės, labai ačiū, didžiulis žingsnis pirmin. Ūkininkai, vartotojai ir taip pat šio komiteto nariai jau seniai ragino priimti tokį dokumentą. Perskaičius dokumentą pirmą kartą, tikrai galime pasakyti, kad tai yra gera pradžia, tačiau komitetas gali pagerinti šį dokumentą ir vakar taip pat jūs tai pripažinote. Taip pat teisės su to, ką, ką tik sakė pane Gilera. Didžiosios įmonės, stambusis verslas, jie taip pat užsijima nesažininką prekybos praktiką. Čia svarbu ne vien tik MVI, kalbant taip pat ir apie gamintojus ir apie supirkėjus. Nes, aišku, prikės praktika gali būti iš abiejų pusių. Bet na, aš pasitikiu mūsų pranešėjai, manau, kad bus galima tikrai pažengti pirmin. Toliau. Pavyzdžiui, Ispanijos teisė reikalauja sudaryti sutartis raštu. Tai yra privaloma šiame pasiūlyme tokios nuostatos nėra. Manau, kad reikėtų tai padaryti, nes e, tokios privalomos nuostatos įvedimas labai pagerino gamintojų situaciją. Na, gaila, kad tai direktyva, o ne reglamentas. Norėčiau atkreipti tai dėmesį. Jeigu leisime valstybės norėjams dokumentą interpretuoti, tai viską tik susilpnins. Tačiau, na, toks jau priimtas sprendimas. Kitas dalykas - kooperatyvai. Jiems e, yra taikomis e, atskiri įstatymai, atskiros taisyklės, tas taisyklės jie patys susidaro, pritaiko savo nariams ir tai paveikia visą tikimo grandinę. Taigi patys kooperatyvai taip pat sprendė savo taisyklių ir manau, kad reikia to nešlės iš akių aptariant bendrą sistemą. Bet kuriu atveju tai tikrai yra esminis dokumentas reglamentuojant maisto sektorių ir manau, kad tikrai galime dirbti kartu ir dar dokumentą pakelti. Dėkoju. Tankė komisar. Ponas Dorfmanas, ačiū komisijos nariai, kad atvykote, kad pristatėte šį įdomų pasiūlymą ir kaip ir kalbėjo kolegė, visiškai sutinku, kartelių teisės priemonėmis pasikliauti nebeišeina. Čia tikrai e, jokio poveikio neįmanoma pasiekti ir monopoliai susidarę e, prekybos e, srityje veikia. Ir dabar matyt galime nebent siekti, kad situacija netaptų blogesnė negu kad jau yra dabar. Taigi manau, kad pasiūlymas yra geras, Aš pats esu iš e, Italijos, e, kur yra jau įvairios nuostatos ir 30 procentų tikslas prieš keletą metų įvestas, e, nemažą poveikį turėjęs ir mm, tikrai įsitvirtino ši praktika, nors ir nebuvo patenkinti tuo didėjai priekybos centrai, bet tikrai pasitvirtinam mūsų atveju, tai ir džiugu, kad bus atsakingos įstaigos, kuriuojančios šias rytį paskiriamos valstybėse narėse. Tiesa, reikia pasakyti, kad e, vis e, daugiau e, nuostatų yra įtraukiama į, į sutartis prekybininkų, kurios daro spaudimą tiekėjams ir čia reikia dar pagalvoti, ką galime padaryti, tikrai negalime leisti, kad tų sąlygų vis daugiau ir išlikų būtų vis daugiau, o ūkininkai susidurtų su didžiuliais sunkumais dėl to. Ačiū už pasiūlymą. Dank u wel, voorzitter. Op de eerste plaats dank natuurlijk aan Mary McKinney. Dėkui, ponė pirmininkė. Pone Šrejer Pyrik. Turiu klausimą komisijos nariui. Aš e, pirmenybę teikiau reglamentui, o ne direktyvai. Jeigu pažiūrėsime į tai, kas draudžiama kaip nesažininga prekybos praktika, tai e, ten vienas iš dalykų yra e, uždėlsti mokėjimai, buvo kalbama apie 30 dienų laikotarpį, bet iš tikrųjų E, tie mokėjimai e, kai kuriais atvejais yra 60 procentų ir viskas susijęs su tuo, kad e, būtent tai priklauso nuo bankų įsitraukimo ir bankai stengiasi uždirbti. Man teko kreiptis į Olandijos atitinkamą ministrą, kad šią problemą spręstų, bet dabar man iškyla klausimas, ar ši direktyva prisidės prie to, kad galima bus su bankais ir prekybos centrais šią problemą e, veiksmingai spręsti. Ponas Būda. Dėkuoju, ponė pirmininkė, e, ponė komisijos nariai, ačiū Jums už šį pasiūlymą. E, kaip ir kiti kalbėjusieji, aš manau, kad tai žymi labai svarbu momentą ūkininkams. Ūkininkai juk privalo gauti tam tikrą pelną, jie negali išlikti, jeigu e, to pelno apskritai negaus. Labai svarbu taip pat užtikrinti ūkininkams tam tikrą stabilumą, kai kalbame a, apie, apie prekybą ir, ir stabilumą per visus metus. A, Reikalas tas, kad Rumunijoje susidurime su labai rimta problema, pavyzdžiui, dėl pieno kainų vasarą, kai e, tuos kainos vasarą nukrinta, lyginant su žiemos kainomis, ir ūkininkams e, tenka parduoti pieną pigiau negu kad jo savikaina. Tai verčia juos e, atsisakyti tokio verslo. Toliau mes matome didžiulį skirtumą tarp kainos, e, kurią e, gauna ūkininkas ir tos, kuria produktas e, parduodamas parduotuvėje. Labai dažnai matome, kad yra labai didžiulių kainos skirtumų tarp atskirų produktų. E, kalbant apie ūkininkų asociacijas ir jų galimybę e, tų asociacijų ir kooperatyvų e, galimybę turėti savo parduotuvės. Buvo paminėta pažangioji praktika Prancūzijoje. Kol kas ūkininkai labai nedaug gali įtakoti tai, ką daro prekybos centrai. Dėkui. Dėkuoju, pirmininkė, sako ponas Makartai, kad pagaliau e, turime teisėkuros pasiūlymą šią temą. E, nesu įsitikinęs, kad e, tarp savo rinkėjų mes dabar iš tikrųjų jau galėsime pažvelgti ūkininkams į akis ir užtikrinti jiems sąžiningą kainą. E, matyt, kad užtruks dar 2,5 e, metų ar ilgiau, kol e, šis dokumentas pradės veikti praktikoje. Komisijos narys minėjo, kad įstatymų leidėjai turės galimybę sustiprinti šias nuostatas. Bet mano klausimas, o kodėl nuo pat pradžios jūs neteikėte pačio greščiausio, stipriausio pasiūlymo? ir e, nesuteikėte teisės aktų e, leidėjams galimybės galbūt truputį paskui švelninti tas nuostatas. E, svarbiausias faktas toks, kad e, atskiri ūkininkai, e, nedideli ūkininkai labai dažnai yra prieš pastatomi didelėms įmonėms, pasaulinėms įmonėms, ar tai būtų mažmenininkai ar perdirbėjai. Ir e, čia mes e, matome tam tikrą neobjektivumą e, tam tikrose sektoriuose per dėrybas. Reikia užtikrinti, kad ūkininkai gautų už savo produkciją bent jau savikainą. Ir kad perdirbėjai ir e, mažmenininkai e, būtų priversti sumokėti tokią kainą. E, ši direktyva e, šį disbalansą kažkiek gali pataisyti, bet e, ar e, pakankamai e, nėra aišku. E, e Būtent e, derintis dėl sutarties e, viena ar kita šalis e, daro didesnį poveikį ir e, mums e, reikia užtikrinti, kad remianti šio pasiūlymu suteiktume atitinkamą saugumą ūkininkams, kurie derisi su didelėmis įmonėmis. Kol kas jų padėtis nėra E, nėra e, lygia vertė. Ačiū. Gerbiamas komisijos nariai. Vienas filosofas yra kažkada pasakęs, kad filosofai tiesiog skirtingai interpretuoja ir vertina pasaulį ir mhm. esmė yra tiesiog jį pakeisti. Tai ir čia matyt e, pagrindinė Pagrindinis siekis yra pakeisti situaciją susidariusią dabar. Ir problemų čia išvelgčiau, nes e, reikia viską daryti veiksmingai, ne per daug biurokratizuojant. Nes dabar gali atrodyti, kad e, viskas gerai, bet e, turėkime omenyje ūkininkus, jų šeimas, kad nebūtų taip, e, jog gyvendinus šią tvarką prekybos centruose tiesiog atsiras kabinetuose po, po kokius tris sektuvus daugiau dokumentų įvairių popierių, bet pasaulis gražus atrodys tik iš išorės, o e, jokios problemos realiai nebus išspręstos. Tad e, susitelkime į realybę, į tą tikrovę, bet nežiūrint visko sveikinu tikrai dėl to ryšto E, teikti šį pasiūlymą ir galite pasikliauti mūsų paramą. Sì, grazie Presidente, buongiorno, buongiorno Commissario. Io condivido alcune. Ponas Korava, dėkuoju komisijos nariui. E, keletas teigiamų pastabų apie jūsų teikiamą pasiūlymą, e, reikia pasakyti, kad yra ir tam tikro e, nerimo ir būkštavimų. Man atrodo, kad e, įgyvenimo laikotarpis yra šiek tiek ilgokas. Kai kuriais atvejais galbūt ir pasteisintų, bet kai kalbama apie dabartinę krizę, pavyzdžiui, Sicilijoje, kur ūkininkai iš tikrųjų kenčia šiandieną. E nesažinė konkurencija, stebėsenos trūkumas, e, slaptas nesažiningos prekybos praktikos taikymas ir taip toliau, ir taip toliau. Ir mums čia e, reikia atsakymų tuoj pat. 2,5 e, metų per ilgas laikotarpis. Pane Ribeiro. Dėkuoju, panė pirmininkė. Sveikinimai komisijos nariui. E, ilgai laukėme šios priemonės, jos ilgai laukė ypač e, Europos ūkininkai. Daug dirbome, kad apsaugotume e, ūkininkus kaip silpniausią grandį maisto grandinėje, ypač kalbam, kalbant apie smulkius ūkininkus ir ūkininkus, kurie dirba E, sudėtingose vietovėse. Labai džiaugiuosi, kad jūs teikiate būtent direktyvos projektą. E, jis palieka tam tikrą e, manevro laisvę, nubrėžia tam tikras gairės. Labai džiaugiuosi, kad bus galima anonimiškai pasiskūsti, pranešti apie neteisėtus veiksmus. E, labai svarbu taip pat, kad kalbam apie e, sutarties dalykus, e, kurie suteikia ūkininkams stabilumą. Taip pat egzistuos ir tam tikros sankcijos, bet kaip tos sankcijų sistemos veiks, kaip jos saveikaus su teismų sistema atskiruose valstybėse narėse. Europos parlamentas e, siekė, kad e, būtų parengta tinkama direktyva ir labai džiaugiamės, kad e, pagaliau matome realizuojantis iniciatyvai, kurią prižadėjome savo kadencijos pradžioje. Panas Tarabela, dėkuoju, dėkuoju panė pirmininkė, komisijos nariai. Tikrai džiaugiam šio pasiūlymu, kuris yra geras, tačiau taip pat yra klausimų, kuris jau minėjo kolegos. E, žemės ūkininkai yra vieninteliai, kurie gali parduoti nuostolį savo prikas. Dažnai tai yra draudžiama, tačiau žemės ūkininkai tai, tai gali padaryti. Vadinasi, jie gamina ir jie praranda pinigus. Manau, kad e, reikia nuostatų, kurios draustų tokią galimybę taip pat ir žemės, e, taip pat ir ūkininkams. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, ką reikėtų galbūt gretai traukti, tai reikia kitų priemonių ir peržiūrint BŽUP, reikia grįžti prie mechanizmų, kurios e, reguliuoja rinką, nes reikia užtikrinti patinkamą, tinkamą atlyginimą ūkininkams, nes e, ypač jaunieji ūkininkai nenori investuoja žemės ūkį dėl to, kad yra didelių svira, užmokesčių sviravimų. Dėkuoju, ponė komisijos nariai. Państwa, wyczerpaliśmy listę zgłoszeń pani panów posłów. Taip, baigiame kalbėtojų sąrašą. Niekas daugiau žodžių neprašo. Taip, Petier, pane, prašau. Hvala vam, gospodine e, predsjedniče, gospodine povjereniče. Zahvaljujem na ovom. Dėkoju, pane pirmininkė, dėkoju, pane komisijos nary, už pasiūlymą. Iš karto norėčiau padėkoti poniai Maginis. Ji vadovavo šio, šio dokumento rengimui Europos parlamente ir manau, kad Europos parlamentas ir taryba turėtų pasiekti geresnio sutarimo, kad tikrai reikia tiesiekuros sprendimo ES lygių ir kad būtų galima pagaliau sustabdyti nesažiningą prekybos praktiką. Tai yra svarbu todėl, kad nuo to labiausiai kenčia ūkininkai. Na, kaip ir kiti kolegos, aš matau, kad direktyva dėl mokėjimų yra nuolat pažydinėjama šis rytyje. Galiu taip pat pateikti pavyzdžių iš Kroatijos. Nesilaikoma 30 dienų apribojimo. Matome, kad kartais ūkininkai turi laukti netgi pusmetį, kol sulaukia apmokėjimą. Taip pat yra kitų problemų, kaip pavyzdžiui paskutinę akimirką ūkininkams gražinami jų gaminiai ir tuomet jie nebeturi, pažiūrėjau, kur laikyti tos savo produkcijos. Tad pasiūlymas tikrai labai sveikintinas. Nors tai direktyva, vis tik manau, kad tai yra geras pavyzdys, kuris rodo, jog tie, kas Europoje veikia toje pilkojoje zonoje, tikrai nebegalės to daryti, nes mes tikrai palaikome ūkininkus ir gamintojus. Dėkoju. Dėkoju, pirmininkė sako ponas Vandės Krendalerė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, be abejo galima palaikyti pagrindinius principus, kurios komisija darys išsakė, reikia paremti ūkininkus ir užtikrinti jiems geras kainas. Aišku, man taip pat būtų labiau patikė, kad būtų patikęs reglamentas, tačiau yra direktyva ir dabar reikia su juo dirbti. Turiu konkretų klausimą. Kaip jūs vertinote savo pasiūlymo veiksmingumą, kaip tai paveiks tuos tiekėjus, kurie aprūpina ūkininkus, pavyzdžiui, žemės savininkus, trašų tiekėjus ir panašiai. Tai koks poveikis bus šiems e, veikėjams, kurie dar anksčiau negu ūkininkai yra tikimo grandinėje? Dėkuoju. Okay, w ten sposób wyczerpaliśmy listę mówców. Ja... Baigėme jau kalbėtojų sąrašą. Išsėmėme jį ir aš dar turiu tokį klausimą užsislėpęs užantį, kiek čia iš mūsų esam realiai perskaitę tą pasiūlymą. Kažin. Bet komisijos narys, matau, jau keletą lapų susikonspektavo ir nori sureaguoti. Ačiū, ponė pirmininkė, dar kartą turiu pasakyti, kad uh, tai nereikš, jog šis pasiūlymas pasirodė ir dabar jau visos problemos e, išspręstos bus ūkininkų, to nereikia tikėtis. Bet e, bent jau bus sureaguota į kai ką ir sieksime sukurti geresnę pusiausvyrą per tos tris etapus. Omnibuso nuostatos e, galioja, čia ir ponas Dekastro ir kiti jau komitete labai uh, aiškiai parėmė jas, e, turėdami omenyje gamintojų organizacijas ypatingai, aišku, negali padaryti daugiau negu kad e, imtis reformų. Nesažininga prekyba mėginsime pažaboti ir e, įvairios nuostatos šioje srityje jau veikia keliolika metų, bet norime viską pagerinti, nes yra kai kurių problemų, kurios susidarė ir kurios nebuvo prieptos ankstesnėmis nuostatomis. Tomas Van Kendelare kalbėjo kaip tik, pavyzdžiui, apie prekybą trašomis. E, kitus aspektus jie tikrai nebuvo priepti anksčiau. Todėl e, reikia vertinti visą teisinę bazę šios ryties. Na ir kodėl rinkomės e, direktyvą? Tai todėl, kad norėjome pasiremti tuo, kas jau galioja valstybėse narėse pasiremti taip pat ir tiekimo grandinės iniciatyvą. Nes e, jeigu tas nebūtų padaryta, 20 e, valstybių narių niekas nebūtų buvę daroma. Nes jeigu problemų e, nebūtumėm ėmėsi spręsti tą, tą iniciatyvą, niekas nebūtų pajudėję iš mirties taško. Taigi aš tikiuosi, kad šis pasiūlymas tikrai pasidarnaus ūkininkams, kad jų situacija pagerės ir kad įtrauksime visus e, maisto tiekimo grandinės dalyvius. Taigi, kaip jau sakiau, ir teisėjai, kurios aspektas yra svarbus, bet ir laisvanoriškų pagrindų numatomos priemonės valstybėse narėse. Jeigu norima, galima daryti ir daugiau negu kad čia numatyta, o mes imsimės koordinatoriaus vaidmens įgyvendinami direktyvą. Noriu padėkoti visiems nariams už komentarus dėl pasirinktos krypties e, tinkamos, bet pripažįstu, kad galime dar ir toliau tobulinti šį pasiūlymą, nes e, tokia ir yra paskirtis visų trijų institucijų bendradarbiavimo tarpusavyje. Be abejo, spaudimo e, žemės ūkiui yra nemažai. Ir šiuo metu sunku yra išsilaikyti, išgyventi, reikia susimokėti vairioms e, įstaigoms ar, ar kooperatyvams dalį atiduoti. Žiūrėsime, kaip seksis tą pusiausvyrą tinkamą dabar atkurti, ypač akcentuojant būtent mažųjų ūkininkų padėtį. Dėl to, kas buvo pasakyta apie Suomiją, žinau, kad rinkos koncentracija nemaža ir e, tai galbūt yra gerai kai kam, bet ne, negerai vartotojams. E, ir ponia Katainen Kantanen tą visiškai teisingai paminėjo. Mažieji e, ūkio subjektai buvo nekarta minėti, jie yra silpniausi maisto tiekimo grandinės dalyviai. Bet e, neretai taip yra, kad mažosios ir vidutinės įmonės e, perdoda ar užkrečia nesažininga priekybos praktika ir, ir ūkininkus. Toks efektas irgi yra kai kur. Dėl nesažiningos priekybos praktikos pavyzdžių ir, ir, ir kitų galimų įtraukimo Pirmiausia, reikia pasakyti, kad abi pusės turi sutarti dėl to, kad kažkuri nesažiningos prekybos praktika būtų įtraukiama kaip tokia į sąrašą. Pone Kaputo, minėjote, kaip ir daugelis kitų, įgyvendinimą. Taip, čia yra labai svarbus aspektas ir mes su valstybėmis narėmis esame pasirengę glaudžiai bendradarbiauti ir akylai stebėsite ir jūs, kaip mums tą sekasi daryti, tikimės ir jūsų pagalbos, paramos. Nes e, tikrai čia mes e, negalvojame, jog viską galime temti ant vieno kurpalio. Paliekame valstybėms narėms daug laisvės spręsti dėl įvairių aspektų savo nuožiūrą, numatyti tinkamas nuobaudas už, užsiimantiems nesažininką prekybos praktiką subjektams. Bet be abejo, laikytis e, nuostatų reikia abiems pusėms, e, nes viena turi įtakos kitams, kitam. Todėl pasirenkime tuo, kas yra Ispanijoje. Portugalija numatyta ir, ir puikiai veikia. Ir e, dėl kooperatyvų čia vienas iš argumentų siūlyti direktyvą kaip priemonė buvo kaip tik, mm, kad būtų atsižvelgta į, į, į kooperatyvų padėtį taip pat, jeigu norime gerų rezultatų pasiekti, tai kaip tik e, direktyva ir, ir bus tinkama priemonė tą padaryti. Dėl mažmeninės prekybos e, taisyklių taip, ar, ar praktikų nusistovėjusių, dėl to iš tiesų ir nemažai maisto, atliekų susidaro nemažai maisto išmetama. Dėl vėluojančių mokėjimų. Taip, matyt, labiausiai e, nutinka ir mes draudimą šios ir tie esame numatę tinkamą kaip priemonę. Aš e, noriu padėkoti beje ir, ir komisijos pirmininkui Junkeriui už tai, kad jis e, vienoje svarbioje kalboje paminėjo šiuos dalykus, kurie yra tikrai labai svarbus. Pone Karti nežinau, kaip suprasti tą mintį, jog e, pasiūlymas e, yra geras, pateikiamas, stiprus, o paskui jį pakeitus jis tampa prastas. Man regis, žinote, kaip vyksta praktiškai darybos, paprastai pateiki pasiūlymą kažkokį ir stengiasi jį stiprinti laikui bėgant. Tai per, šis, per šešis mėnesius, manau, viskas pasikeis būtent gerąją linkme, nes galioja ir tarp institucinis sustarimas, gal ne visą laiką tinkamai suvokėte jo esmę. Dėl anoniminių skundų teikimo labai tik trumpai užsiminsiu taip. Manome, kad tai bus tinkama priemonė. Ir BŽP kontekste irgi tokio pobūdžio pasiūlymus darysime. Tikimės, kad e, ypatingai jauniems ūkininkams padėsime. Ir Dabar dar tikiuosi, kad nieko nepraleidau. Dar dėl e, įgyvendinimo valstybės narėse dar kai kas buvo pasakyta, bet jau čia pakomentavau. Komisijos narys sakė, kad aš gal nelabai suvokiu proceso esmę. Tai jūs matyt nesupratote manęs. Aš klausiau, kodėl nepatikėte labiausiai apsaugančio vart, ūkininkus pasiūlymo nuo pat pradžių. O matyt, pasirinktas būtent tas kelias rinkti silpnesnį e, variantą ir paskui jį stiprinti, bet aš tikėjausi, kad jūs prie to prisidėsite taip pat. Nes mano darbas yra komisijoje. Prastumti, vadinkime, pasiūlymą. Paskui jau jūsų darbas e, siekti išsemti kuo daugiau. Ir aš pirmą kartą pasiekiau, kad būtų toks pasiūlymas priimtas maisto tiekimo grandiniai e, skirtas. Ačiū už parodytą paramą jums. Iš tiesų, jūsų darbas tikriausiai galvoti apie uh, tai, kas jums yra svarbu, kas yra svarbu jūsų atstovaujamams valstybėms narėms. Tai tiek, kiek įmanoma šio pasiūlymo kontekste tikriausiai ir sieksite įtraukti jį įvairius dalykus. Ačiū dar kai kuriems mano komandos nariams ir e, generalinio direktorato atstovams, kurie prisidėjo prie šio pasiūlymo rengimo. Tikrai galiu pasakyti, nebuvo lengvas darbas. Ir turi apginti savo argumentus. Mes e, darėme visada maksimaliai tai, kas įmanoma. Ir dar pabaigai pasakysiu, kad tikrai nereikia nieko baimintis užgrūsiant su šio pasiūlymu. Mes norime sukurti tiesiog sažiningą prekybos praktiką ir pažaboti nesažiningą. Įtraukiant į tos procesus visus uh, ūkio subjektus. Tai jeigu nedarai nieko neleistina, nesažininga, E, savo versle, tuomet ir nėra ko baimintis dėl to, kad e, ši direktyva pasirodys. Dėkuoju komisijos nariui. Ačiū ponios ir ponai. Norėčiau, kad e, neužmirštumėte, jog komisijos nariui teko e, ieškoti kitų e, komisijos narių pritarimo šiai direktyvai. Ir e, atitinkami direktoratai turėjo kalbėti su kitais direktoratais. Kitas dalykas, kai kalbame apie tiekimo grandinę, mums reikia sąžiningo ir tikro dialogo, nes e, kartais susidaro įspūdis, kad e, atskirai kalba atskiros grupės. Girdėjome, kad buvo protestuojama, kai mes bandėme pakviesti kai kuriuos e, tiekimo grandinės atstovus, tačiau be dialogo nieko nepasieksime. Todėl uh, Raginu ieškoti dialogo, skatinti dialogą tiekimo grandinėje. Tokiu, tokiu būdu galėsime žengti į priekį. Tai ne, nereiškia, kad e, e visi pritars tam, kad daugiau galių turėtų atitekti ūkininkams. Tačiau dialogas yra būtinas. Nebejotinai bus e, bandymų ir galimybių e, kai kurias e, nuostatas apeiti, pavyzdžiui, sutartyse. Jeigu uždraustos praktikos vis tik atsispindi, sutartyje, e, iškyla klausimas, ar galima bus jų laikytis ar ne. Taigi, e, dėkoju e, visiems, linkiu sėkmės šešėliniams pranešėjams, linkiu sklandaus darbo, kiek suprantu, iš mūsų pusės komanda bus labai stipri ir, žinoma, vilėmės, kad galėsime pasiremti ir komisijos bei tarybos gerą valią. Panašiai kaip ir svarstant omnibuso dokumentų rinkinį. Ir jeigu tai bus, galime tikėtis sėkmės. Taigi dėkui. E, nenoriu vėl grįžti prie e, padėkų, tačiau dar kartą ačiū komisijos nariui ir kitą savaitę jau posėdžiosime Sasbūrę be komisijos. Dėkui, posėdis baigtas.